parlamentarais didinant žinojimą apie moterų lytinių organų žalojimą. Dėkojame komisarui. E, mes esame gavę tris rezoliucijos projektų pasiūlymus. E, diskusijos dėl šio klausimo yra baigtos. Balsavimas bus rytoj 12 valandą. O dabar pagal mūsų darbo atvarkę turime pereiti prie klausimo, į kurį atsakoma žodžiu. Klausimas yra susijęs apie su prancūzijos įmonės PIP pagamintais nekokybiškais silikonų krūtų implantais. Iš karto norėčiau suteikti žodį Okuni dvi minutės. Merci, Madame la Présidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė, komisijos nariai, gerbėmiai kolegos, ponios ir ponai. Uh, Mes žinome, kad PIP krūtų atvejas nėra vien vienos šalies problema. Mes žinome, kad šis atvejas labai smarkiai paveiks tai, kas daroma ES ir pasaulyje. Ko aš siūlau? PIP implantai buvo naudojami 60, 71 šalyje ir 4 40 milijonų moterų Didžiojo Britanijoje de, uh, turi šios implantus, uh, 10 tūkstančių Ispanijoje. Ir aš manau, kad mes turime pasimokyti iš tos, kas įvyko ir turime sustiprinti galiojančią kontrolės sistemą, uh, kuri yra taikoma medicinos prietaisams. Tomas Ulmer ir Tomas Žulvan ir ponas Žulvan negalėjo, negalėjo dalyvauti e, šiame posėdėje, tačiau aš jiems dėkoju. Mes turime paraginti komisijas išvalgti tai, kai vyksta. Mes turime sustiprinti ir suderinti e, patikrinimų reikalavimus bendrijos lygmenių. Mums reikia, kad kontrolė būtų atlie, nešališka, atliekama reguliariai kiekvienais metais ir kad ji apimtų visas e, prietaisų naudojimo stadijas. Taip pat reikia apibriežti aiškiai, e, kuo užsieima atsakingosios institucijos. Ir baigdama aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną labai svarbų dalyką. Būtinybė surasti tinkamą pusiausvyrą tarp piliečių apsaugos ir inovacijų skatinimo. Mums uh, reikia užtikrinti skaidrumą, atsakomybę ir aiškumą. Medicinos prietaisai skiriasi nuo, nuo uh, vaistų dėl to, kad uh, paprastai uh, tai yra visiškai, tai yra prietaisai, tai jį, skiriasi jų naudojimo laikas ir jų patekimo į rinką sąlygos. Ir negalima vien kalbėti apie tai, kad e, šių prietaisų kontrolė gali mums brangiai kainuoti. Aš manau, kad mes turime e, atsižvelgti į kiekvieno prietaiso vertinimo būtinybę atskirai. Kiekvienu atveju reikia priimti atskirą sprendimą. Makavan, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš pritariu beveik viskam, kas yra šiandieną svarstamoje rezoliucijoje ir labai tikiuosi, kam pasakys komisaras dalį. Tikiuosi, kad naujoje direktyvoje bus atsižvelgta į tas pamokas, iš kurių turime pasimokyti, nes nuo šio įvykio nukentėjo labai daug moterų tiek Europoje, tiek už jos ribų. Aš noriu šiandieną atkreipti mūsų dėmesį į tai, kas yra šiek tiek plačiau negu ši rezoliucija. Tai yra mano pateiktas pakeitimas dėl reklamavimo. Mes negalime leisti reklamuoti receptinių vaistų Europos Sąjungoje leidžiama moterų žurnaluose spausdinti štai tokias reklamas. Ištisi puslapiai, blizgantis, spalvoti puslapiai reklamų, raginantis moteris įsidėti krūtų implantus. Dvi valstybės jau tokias reklamas uždraudė, tai yra Prancūzija ir Belgija. Tačiau kitose ES šalyse tokia reklama yra gana įprasta. Komisarė, noriu paklausti, ar mes galime ką nors padaryti dėl to europinių lygių? Jeigu pažiūrėsime į šių įmonių interneto svetainės, ten yra pateikiami dažnai išduodami klausimai apie krūtų padidinimo operacijas. Ten pasakoma, kiek jūs mokėsite, kaip gauti paskolą tokiai procedūrai, bet niekur nesakoma ten, kad 30 procentų moterių per 10 metų teks įsidėti naujus implantus ir kad beveik visus implantus reikia keisti kas 10 ar 15 metų. Tai reiškia, kad jeigu jūs 32 metų amžiaus būdama įsidėsite implantus, tai yra vidutinis amžius, kada jie yra įdedami, tai kas 10 metų jums reikės vis juos keisti. Aš peržiūrėjau tris įmonės ir nei vienoje iš jų, e, nei vienos iš jų interneto svetainėje nebuvo paminėta šitas faktas. Manau, kad tai yra tikrai labai blogai. Kai moterį atliekama operacija, tai yra rizika sveikatai, todėl reikia informuoti pacientes. Gerbiamas komisarė, aš nežinau, kokios yra jūsų kompetencija, juk yra teisės aktai skirti receptinių vaistų reklamavimui ir aš manau, kad reikėtų reglamentuoti ir šią pramonę, kuri yra dabar raginanti moteris prisimti tokią riziką. Turi būti moteris informuojamas apie, tai, informuojamas apie tai, kad po pirmos operacijos seks dar viena ir dar viena. Dėkui. Ačiū. Žodis lepaž. Dvi minutės. Posėdė nedalyvauja, tada žodis suteikiamas Oken. Eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, kad mums labai svarbu šioje situacijoje labai aiškiai pasakyti, kad reikia daug geresnių autorizavimo procedūrų, negu kad iki šiol galiojo. Visi tai puikiai žinome. Noriu tai dar kartą pabrėžti. Į tai reikia atkreipti dėmesį. Reikia skaidrumo, reikia atvirumo, informacija turi būti prieinama. Taip pat e, turėtų suteik, būti suteikiama galimybė nepriklausomiems tyriejams peržiūrėti e, įmonių duomenys tam, kad nebūtų galima slėpti jokių rezultatų. Nes nepaisant to, kur dabar esame procese, turi būti aišku, kokie yra tikrieji tokios procedūros padariniai. Taip pat pacientai turi nuolatos gauti informaciją. Nesvarbu, kokiame procedūros etape yra. Todėl yra būtina užtikrinti skaidrumą ir aš tikiuosi, kad komisijos narys dalį pritars tam, kad juk piliečiai, žmonės turi atsidurti centrinėje vietoje. Jiems turi būti skiriama daugiausiai dėmesio, o ne pramoniai, nes jau dabar pernelyg daug sukčiavimo vyksta aplink. Ir galima čia sakyti, kad mes kalbame tik tai apie krūtų implantus, bet bet kokiu sukčiavimo atveju reikia taikyti baudas ir nuobaudas. Taigi, noriu pasakyti, tiek kolegų labui, tiek komisaro labui noriu pasakyti, kad jeigu jau yra pageidaujama skaidrumo, tai reikia jį ir suteikti. Reikėtų įvertinti lobistinę veiklą vykdomą šioje pramonės srityje. Įmonės kartais sako, kad mes užkirtame jiems kelią tinkamai konkuruoti, ir panašiai, bet aš tikiuosi, kad mes išdrysime atsilaikyti prieš tokį spaudimą tam, kad galėtume sukurti geresnę sistemą netgi už tą, kuri dabar veikia Amerikoje. Toliau Jana Kudakis, dvi minutės. Praėjo du mėnesiai nuo PIP krūtų implantų skandalo. Ir pagaliau Europos parlamentas svarsto šį pasibaisėtiną atvejį neteisingos medicinės veiklos. PIP buvo trečioji pagal dydį krūtų implantų gamintoja, sėkmingai veikusi be ne dešimt metų. Todėl labai svarbu, kad mes pasimokytume iš tokio visuomenės sveikatos incidento. Taip pat labai svarbu, kad prieš darydami išvadas išnagrinėtume visus faktus ir tik tai tada priimtumėm sprendimą, kaip užkirsti kelią tokiam nesažiningam elgesiu ateityje. PIP skandalas mm, buvo e, kriminalas ir gamintojai buvo kalti dėl to, kad į rinką paleido e, standartų netitinkantį gaminį. Todėl Aš tikiuosi, kad mes imsimės priemonių, kurios sugriežtins reikalavimus medicininėms prekiams ir taip pat bus peržiūrėtos autorizavimo taisyklės nors reikėtų, ne, nereikėtų dubliuoti dabar galiojančių teisės aktų. Pažvelgime štai į 22 pastraipą, kurią siūlo žalieji, kur kalbama apie toksikologinius tyrimus, kurie turėtų būti atlikti visiems mediciniams renginiams. Ar jūs manote, kad mes tikrindami kiekvieno įrenginio toksiškumą nuo tvarščių iki žingsnius matuojančių įrenginių išvengsime tokių atveju. Reikėtų imtis proporcingų priemonių. Nereikia riešuto skaldyti kūjų. Ir aš manau, kad dabar reikėtų proporcingai pakeisti sistemą, bet nereikia jos keisti šimt, iš esmės, nes jie jau 20 metų sėkmingai saugo pacientus. Ir aš labai tikiuosi, kad tokius nesklandumus pavyks pašalinti proporcingomis priemonėmis. Dėkoju. Ar galite atsakyti į klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Ne. Tada pasisakysite, kaip supratau, pagal spontaniškų proced... pasisakymų procedūrą. Žodis Matijas. Dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, komisarė. Iš tikrųjų, praėjo pusmetis jau nuo to, kai pirmą kartą sužinojome apie PIP sukeltą skandalą. Daugiau nei dešimt metų privati bendrovė galėjo laisvai veikti rinkoje ir galėjo dėti į implantus silikoną, kuris gali būti naudojamas tik tai pramoniniais tikslais. Ir šie implantai buvo implantuoti daug e, e, didžiuliam skaičiui moterių, moterių. Manoma, kad net 500 tūkstančių moterų e, turi tokius implantus. Turime išsiaiškinti, ar tai buvo sukčiavimas, ar, tai, ar tokį veiksmą galima traktuoti kaip nusikaltimą ir ar galima kreiptis į teismą. Ir dar be abejo turėsime sulaukti teismo išvadų. Bet akivaizdu, kad mes turime teisinę spragą ir turime ją užpildyti. Dešimt metų mes e, nieko nedarėme ir mes nesugebėjome net e, aptikti e, tokių nusikaltimų. Taigi mes turime prisimti mums tenkančią atsakomybę, kadangi nepasiteisino visų mūsų taikomos sistemos, neveikia kontrolės mechanizmai. Mes esame kalti dėl tokių pažeidimų. Ir negalima kalbėti vien apie tai, kad moteris nebuvo pakankamai informuojamos. Iš, iš tikrųjų, gal mes neturime pakankamai, pakankamai informacijos ir nežinome, e, kas yra tie krūtų implantai. Tačiau vienai per kitaip dabar tūkstančiai moterų turės e, būti patikrintos. Reikės patikrinti jų implantus tam, kad būtų nustatyta, ar juos esantis silikonas yra e, kenksmingas ar ne. Be to reikės dar Bet to yra nemažai kitų sričių, kurios tai yra tiesiogiai susijusios su mūsų piliečių e, saugumu, tai yra ir automobilių detalių e, autentiškumas, pavyzdžiui. Taigi mums reikia labai aiškių kontrolės e, mechanizmų. tam, kad nepasikartotų tokie pažeidimai ateityje. Ir kaip minėjau, valstybės narės turėtų prisimti joms tenkačią atsakomybę už tai, kad neužtinkino tinkamos kontrolės. Ačiū, Rosi, dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Na, šios diskusijos vyksta labai palankiomis aplinkybėmis. Todėl, kad jeigu mes patvirtinsime šią rezoliuciją, galėsime įtakoti peržiūrimą medicinių prietaisų direktyvą. PIP e, e, skandalas parodė, kad e, na, yra spragų sveikatos priežiūros ir kontrolės rytyje. Komisijos pateiktas pasiūlymas na, yra tinkamas, kad būtų atliekama daugiau kontrolių e, medicinos prietaisus gaminančiose įmonėse, taip pat, kad būtų griežtesnės e, sąlygos taikomos leidimų išdavimui. Tačiau nereikaling, nereikalinga per didelė administracinė našta, nes tai galbūt užkirs kelią inovacinių e, produktų pasirodymui. Bet kuriuo atveju reikalinga gera, efektyvi kontrolės sistema. E, kalbant apie moteris, kurios e, na, E, pasiryžo krūtų implantų procedūrai, turėjo būti supažindintos su e, galimomis pasiekmis. E, tuo pat metu reikia sukurti registrą, pagal kurį būtų galima, pažiūrėjau, atsekti tuos asmenys, kurie užsiema neteisingą medicinę praktiką. Jeigu, pavyzdžiui, na, reikės atlikti krūtų implantų pakeitimus, būtų galima tai padaryti tinkamu laiku. Bet to pacientė, bet, kit, vis, bet kuriuo atveju turėtų būti informuojama apie kontrolės mechanizmą ir kokius testus turėtų atlikti einant metams. Valstybės narės turi prisimti įsipareigojimus, kad būtų e, sumažinta ar užkirstas kelias e, e, na, tokioms strategijoms kaip PIP skandalas. Ačiū dabar žodis suteikiamas komisarui daly. Ačiū. Gerbama pirmininkė, gerbiami nariai. Per pastaruosius 20 metų medicinos prietaisų reglamentavimo sistema bendrai užtikrino, kad e, tokie prietaisai e, Europoje būtų saugus, pateikimi ir funkcionalūs. Na ir sistema užtikrino reikiamą lankstumo lygį, kuris reikalingas atsižvelgiant į didelį medicinos prietaisų skaičių ir trumpą jų gyvenimo laikotarpį. Sistema tuo tarp tuo pat metu yra rentabili bei palanki mažoms ir vidutinėms įmonėms. Dėl šios sistemos Europa tapo inovacijų lyderę. Komisija dar prieš PIP skandalą pradėjo galvoti apie medicinių prietaisų teisės aktų peržiūrą, nes mane, kad teisės aktus reikėtų tobulinti. Aišku, na, labai gaila dėl PIP skandalo. Tai yra sukčiavimo atvejis, kuris liko nepastebėtas e, dėl stebėsenos trūkumo, kai jau produktas yra pateikiamas rinkai. Kad mes galėtumėm greitai sureaguoti į e, vartotojų klausimus, aš Europos parlamentui nurodysiu, kokių veiksmų mes ketiname imtis su valstybėmis narėmis vadovaujantis esamais e, teisės aktais. Visų pirma, mes sustiprinsime rinkos kontrolę, kad galėtumėm užtikrinti ypač pavojingos rizikos produktų saugą. Aš susiekiau su valstybių narių sveikatos ministrais, paprašiau jų paramos ir dabar mes kartu įgyvendiname bendrus veiksmus. Ilgai laikėje perspektyvoje, kaip sakiau, e, rengdama e, medicinių prietaisų teisės aktų peržiūrą, komisija atsižvelgs ir PIP skandalą ir pateiks pasiūlymą iš karto pavasaros atostogų na, jau yra numatyta daug dalykų, kurie sustiprintų e, sistemą ir leistų išvengti PIP krūtų implantų panašių atvejų. Keletą šių pakeitimų įvardinsiu. Norime sustiprinti nu, notifikuojamų struktūrų paskirimą, stebėseną ir veiklą, siekiant užtikrinti, kad tai būtų atliekama vadovaujantis tais pačiais aukštais standartais visoje ES. Norime, kad kompetitingų institucijų atliekamas vaidmuo taptų stipresnis, atliekant stebėsiną prieš produkto pateikimą rinkai ir po to. Sistema gali būti veiksminga, jeigu mes kuo geriau panaudosime turimų ekspertų žinias. Dėl tos priežasties komisija numato įvesti stebėsenos atliekamos prieš produkto pateikimą rinkai mechanizmą, kuris būtų taikomos didelės rizikos prietaisams ir kitiems prietaisams, kai tai būtina vertinant kiekvieną atvejį atskirai. Toks mechanizmas leistų valstybių narių ekspertams patikrinti tam tikrus notifikuotų struktūrų vertinimus prieš suteikiant leidimą pateikti produktą rinkai. Tokia iniciatyva duos dvigubą naudą. Visų pirma, užtikrins vienodą visų notifikuotų struktūrų vertinimą, ypač atsižvelgiant į klinikinius duomenis. Antra, valstybės narės būtų informuotas apie produktus, kurie pateikiami rinkai. Todėl galėtų pasirūpinti tikslinę tokių produktų kontrolę. Šis mechanizmas yra naudingas tuo, kad galima panaudoti e, ribotus išteklius ir patirtimi, užtikrinant, kad būtų atliekama efektyvi ir proporcinga rinkai pateikto produkto stebėsena, kad būtų sustiprintas budrumas ir rinkos priežiūra. Galiausiai mes norime pagerinti medicininių prietaisų atsekamumą, pavyzdžiui, įvedus uh, unikalią prietaisų identifikavimo ir bendro registravimo sistemą. Po PIP atvejo Komisija atliko medicinių prietaisų teisės aktų patikrinimą, siekdama įsiaiškinti galimus reglamentavimo sistemos trūkumus ir juos pašalinti teisės aktų peržiūros metu. Atsižvelgianti patikrinimo rezultatus, komisija į savo pasiūlymą įtrauks papildomas priemonės. Komisijos pasiūlymai yra susijęs su notifikuotų struktūrų audito veikla. Daug dėmesio skiriama auditams, kurie atliekami iš anksto neinformavus gamintojo produktų testavimui, auditorių rotacijai. Nacionalinės valdžios institucijos turės būti informuotos apie tokių auditų neigiamus rezultatus. Taip pat bus imtasi priemonių, kad pagerėtų informavimo sistema, kai apie incidentus informaciją pateikia sveikatos priežiūros specialistai ir pacientai. Pacientų informavimas taip pat bus e, gerinamas, dalinant informacinius lapelius apie implantus su visa reikiama informacija. Tokiu būdu e, skaidrumas rinkoje bus e, pagerintas. Visi suinteresuoti asmenys gaus reikiamą informaciją ne tik tai, kaip pasakė pona Makavin apie kaštus, tačiau taip pat bus pateikiama informacija apie plantų uh, naudojimo laiką ir taip pat na, apie medicinį prietaiso pasiekmes. Šiuo atveju reikia kalbėti ne tik apie implantus, bet apskritai apie medicinius prietaisus. Visi turi žinoti apie pasiekmes E, kurias gali sukelti tokio medicinio prietaiso naudojimas. Kai kurie žmonės dažnai tikrai galvoja, kad e, e, na, medicinis prietaisas yra implantuojamas vieną kartą gyvenime, tačiau taip ne, ne visada būna. Dėl tos priežasties mes visą laiką turime informuoti mūsų pacientus, vartotojus, apie realią situaciją. Todėl ir sakome, kad informaciniai lapeliai apie implantus turėtų būti dalinami visiems e, pacientams, kurie yra pasiryžę atlikti um, medicinio prietaiso implantacijos procedūrą. Gerbiami parlamentarai, aš esu įsitikinęs, kad numatytos priemonės ir papildomos priemonės yra būtinos atsižvelgiant į atlikto vertinimo rezultatus ir ženkliai sustiprins sistemą, paskatins inovacijas ir užtikrins, kad tik saugus ir funkcionalūs medicinos prietaisai e, pateks į Europos rinką Europos piliečių naudai. Aš priemiau domen tai, ką sakė ponia Okony ir galiu pasakyti, kad na, visos jos pastabos jau yra įtrauktos į komisijos pasiūlymą, kurį, prisakiau, kaip, kaip sakiau, pristatysime po vasaros atostogų. Ačiū uždėmesi. Per uh, e, ILPP. Ačiū. APP frakcijos vardu žodis e, Gardinį. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisarui. Jis pasakė labai daug įdomių dalykų, tam galiu pritarti. Kaip jis pasakė, iš tiesų labai gaila apgailestauti dėl e, PIP skandalo, e, su kuriuo susiduria daugelis ES šalių. Tačiau tuo pat metu aišku, kad PIP skandalas e, Mm, parodė, kad reikia peržiūrėti ES teisės aktus, kurie dabar galioja ir kurie reglamentuoja medicinos prietaisų dalykus. Na, šis sukčiavimo atvejis atskleidė ir spragas, apie kurias mes kalbėjome ir mm, kurias puikiai įvardino ir pats komisaras. Dėl tos priežasties nenorėčiau apie tai kalbėti, e, apie šį aspektą. Manau, kad labai puiku e, imtis visų priemonių kad e, na, ES piliečiai galėtų gauti kuo geresnį produktą. Pip skandalas pamokė mus daug dalykų ir jis galėtų, nagi, mus paskatinti būti ambicingesniems. Pavyzdžiui, kolegos jau kalbėjo apie uh, pacientų informavimą. Iš tiesų, uh, E, dažnai yra kalbama tik apie pozityvius dalykus. E, yra kalbama apie pažadėtą grožį, e, jaunimą, tačiau neegzistuoja jokių medicinos prietaisų, kurie nekeltų grėsmės. Taigi, man atrodo, kad ir apie neigiamas pasiekmes reikia kalbėti pacientams, ypač merginoms, kurie, kurios dažnai ryštasi tokiai operacijai. Taigi, matau, kad jūs kaip ir pritarėte mano idėjams e, ir manau, kad e, tikrai šis klausimas yra labai aktuolus. Dėkuoju. Per e, du minutį. Parno, dvi minutės. Pane pirmininkė, komisarė, mes žinome apie mediator skandalą, dabar jau žinome ir apie PIP implantų skandalą. Kaip jūs ir pasakėte, Tai e, buvo sanitarinio saugumo e, e, netinkamas funkcionavimas. Dešimt metų ši kompanija veikia. 500 tūkstančių moterų turi šiuos implantus. 3500 skundų buvo pateikta. Taigi kaip galima būtų uh, E, apsaugoti šias moteris. Taip pat žinome, kad e, protezai dažnai įtrūksta. Kaip nacionalinės agentūros ir Europos agentūros to nepastebėjo? Kaip jos nepastebėjo šio sukčiavimo? Ši dram, drama mus verčia susimastyti, ar Europoje mes turime tinkamą medicinos prietaisų kontrolės sistemą. Jūs apie ją kalbėjote labai gražiai ir mes, komisarė, šiandien turime sukurti naują e, kontrolės sistemą, kuri padėtų mums išvengti skandalus. Jūs jau ką tik pasakėte, kad jūs rūdienį pateiksite savo pasiūlymą. Ir e, aš prisidėjau prie šios rezoliucijos rengimo ir jūsų žodžiai mane nudžiugino, tačiau jūs, ponė komisarė, turėtumėte suprasti, kad e, kad mes turime daug nugastavimų ir jie yra išdėstyti šioje rezoliucijoje. Kodėl, kodėl čia uh, nėra daug parlamentarų, parlamentarų? Kodėl, pavyzdžiui, trečios klasės prietai, uh, prietaisai nėra geriau kontroliuojami. Gal jūs galėtumėt man, komisarė, paaiškinti savo poziciją? Po Alde, l'onorevole Bilbao, per un minuto. Dėkoju Alde frakcijos vardu, ponia Bilbao Barandika. Ačiū. Norėčiau, kad būtų peržiūrimi ES teisės aktai dėl implantų, kad jie būtų įgyvendinti atsižvelgiant į mūsų rezoliuciją. Krizė dėl e, krūtų implantų parodė, kad reikia spręsti problemą, dabar turime nemažai sprendimo būdų, reikia daug ką tobulinti, pavyzdžiui, žangsnio perspėjimo sistema, esant tokiai problemai Europoje, taip pat reikalingos geresnės klinikinės procedūros ir techninės procedūros, kuomet yra atrenkami ir implantuojami tokie implantai. Taip pat tie, kurie pardavinėja tokią įrangą, turėtų turėti tinkamas kvalifikacijas kol kas jie tikrai nebendradarbiavo su mumis tam, kad būtų nustatomos naujos kontrolės priemonės parduodant tokius įrenginius. Dar šį beitą norėčiau pridurti. Europoje išgyvename krizę ir tai yra labai aktuolus Europos žmonėms klausimas, dėl to Labai svarbu, kad produktai, kuriuos gamina PIP įmonė ir kiti panašus įrenginiai, būtų tinkamai kontroliuojami. Jeigu jie būtų tinkamai kontroliuojami, tuomet tie prietaisai nebūtų niekuomet parduoti ir moterys nebūtų turėjusios kentėti. Na, o dabar Europos komisija privalo skubiai sukurti kontrolės sistemą kad būtų kontroliuojami tokie produktai. Ir komisija turi bendradarbiauti su parlamentu ir turi būti tinkamai įgyvendinama rezoliucija. Aš tikiuosi, komisarė, kad padarysite tai, ką sakėte, kad padarysite. Ačiū. Dėkoju, spontaniški pasisakymai, ponė Maginis. Ačiū pirmininkė. Tai labai svarbios diskusijos. Mes kalbame apie tą visiems žinomą skandalą ir turime suvokti, kad Europos e, šios įties pramonė tikrai siekia padėti pacientams. Todėl aš džiaugiuosi komisijos požiūriu e, ir siūlymais tobulinti sistemą. Tačiau aš prieštrauju septintai pastraipai, nes manau, kad taip būtų persistengta. Ir jeigu norime atimti galimybę iš pramonės Mes atvėme galimybę iš pramonės būti novatoriškai. Svarbiausia nepamiršti dėmesio pacientams ir tobulinti tų žmonių gyvenimą, kuriems reikia naudotis medicinė įranga ir protezais. Norėčiau pratesti ponios Makavan mintį. Pas mus uh, vyko diskusijos dėl, ką tik tai dėl moterų lytinių organų žalojimo. Dabar kalbame apie krūtų implantus. Kartais juos panaudoti nu- nusprendžia labai jaunos merginos, kurios nesuvokia, ką tai reiškia, kokias pasiekmes tai atneš. Įdomu, kad abi šios temos svarstamos šiandien, šį vakarą, nebūtinai jos yra susijusios, bet noriu pasakyti, kad žmonės, kurie turi kitokius e, protezus savo kūne, kuriems jie reikalingi tam, kad jie galėtų e, gyventi visapušką gyvenimą. Jiems būtina, kad ši pramonė galėtų klestėti, e, būti novatoriška, neturime jos e, gniuždyti. E, krūtų implanto klausimas ir diskusija šiais klausimais susijusi su visuomenės gyvenimo būdu. Galbūt tą diskusiją reikėtų surenkti kitą progą. Gner. Ačiū, ponė Regner. Ačiū, pirmininkė, komisijos nariai, norėčiau pasinaudoti šią diskusiją atkreipdama dėmesį į reglamentą, kuris šiuo metu peržiūrimas ir e, reglamento peržiūro to bus baigiama. Nekokybiškų krūtų implantų atvejais patvirtina, kad Briuselio vienas, e, pirmąjį reglamentą reikia peržiūrėti, turiu omenyje E, teismų sprendimų peržiūrį, peržiūrį ir įgyvenimą mm, <clears throat> civilinėse ir e, prekybinėse bylose, nes e, viena vartotojų teisų apsaugos organizacija bandė teikti ieškinį dėl nekokybiškų krūtų implantų Mes e, turėtume pamėginti e, šiems ir kit, šioms ir kitoms aukoms sudaryti geresnės sąlygas kreiptis į teismą ir atitinkamai peržiūrėti mano minėtą ar reglamentą dėl teismų kompetencijos. Dabar e, ponia Irigojin. Ačiū kolegos komisijos nary. Mes kalbame čia apie skandalingą padėtį dėl nekokybiškų silikono krūtų implantų. Pacientai, kurie, pacientės, kurios užsisakė šios implantus, nežinojo, kaip jie buvo gaminami, todėl turime griežtinti kontrolės ir priežiūros procedūras, reikia skleisti informaciją platesniu mastu apie šios implantus, kurios yra įsigijusios 30 tūkstančių moterų visoje Europoje, o įmonės, kurios prekiauja tokiais gaminiais, turėtų būti baudžiamos. Implantų naudotojos taip pat turi teisę gauti atitinkamą informaciją ir turi teisę įsigyti saugų gaminį. Ir e, tokie implantai neturėtų kenkti sveikatai. Kolega Tarabela dabar. Pirmininkė komisijos nary, mes e, turėtume viešo intereso e, vedini šį klausimą svarstyti ir siūlyti tikrus tinkamus sprendimus. Ir e, galiu konstatuoti, kad e, niekada nebuvo svarstytas ir e, klausimas susijęs su atlygiu chirurgams už tų krūtų implantų operacijų atlikimą. Aš Sausio 13 patikiau atitinkamą paklausimą ir e, jūs man atsakėte, kad e, komisija nuo 2008 metų, užės mėnesio, buvo pradėjusi viešasios konsultacijas, tačiau noriu paklausti, ar komisija ketina E, pradėti taikyti atitinkamus teisės aktus e, e, galiojančius medicinos preparatams, taip pat ir tiems gaminiams, kurie naudojami estetinėms plastinėms operacijoms atlikti. Ačiū dabar, ponia Kaldenbach. Ačiū man pirmininkė, komisijos nariai. Šiandien mes kalbame apie medicinos prietaisus ir turime nustatyti griežtesnius registravimo kriterijus, leidimo prekiauti kriterijus, griežtinti kontrolę. Susitikinusi, kad tik nedidelė dalis krūtų implantų gali būti laikomi e, medicininiais prietaisais, nes didžioji dalis yra naudojami plastiniai chirurgijai. Tai yra rinka, kurios apyvarta siekia 700 milijonų eurų. Noriu paklausti komisijos nario, e, ar būtų galima kalbėti apie tam tikrą gydytojų atsakomybę už tai, kad didelė dalis moterų šiuo metu yra įsitikinusios, kad tik turėdamas tokius implantus taps tikrai moteriškomis. 70 procentų e, jaunuolių Europoje ir ypač moterų kenčia nuo tam tikrų sutarkimų susijusių su e, reklamos įtaka, e, kuria siekiama įteikti ypač jaunoms moteriams tam tikrą moteriškumo įvaizdį ir e, bandoma jas įtikinti, kad tik chirurgo padedamas jos gali tapti tikrai moteri, moteriškomis. Aš manau, kad čia mes turime kalbėti ir galvoti e, apie reklamos įtaką ir apie prevencinius dalykus. Ačiū, ponė Sinclair. You, um... Ačiū, ponė pirmininkė. Prancūzijos valdžios institucijos nesugebėjo tinkamai kontroliuoti šios pramonės e, srities ir Prancūzija iš tiesų labai atsainiai žiūrėjo tam tikrus reglamentus, kuriuos turėjo gyvendinti. 2000 m. birželio mėnesį Amerikos gamintojai paskelbė internetu apie problemas susijusias su pietų Prancūzijos įmonė, kuri gamino tuos implantus, tačiau Prancūzijos sveikatos priežiūros institucijos visiškai neatsižvelgė į tai Europai reikalingi radikalūs pokyčiai dėl medicinos prietaisų reguliavimo ir kontroliavimo. Prancūzija įrodė, kad nesugeba e, įgyvendinti tam tikrų reguliavimo taisyklių. Daugelis tūkstančių moterų nukentėjo ir toliau kenčia dėl tokios prancūzijos politikos. Ir prancūzija turi kompensuoti už tokį neapdairumą visoms toms nukentėjusioms moterims. Tokios įmonės turi būti tinkamai tikrinamos ir sveikatos priežiūros inspektoriai pareigūnai turi tikrinti tokias bendrovės. Ačiū. E Ačiū. Dabar kreipiuosi komisijos narį dalį. Ačiū. Pone pirmininkė, noriu padėkoti Jums visiems už išsakytus pastebėjimus. Šia tikrai labai aktualia tema. Mes visi sutarėme, kad paciento sveikata yra svarbiausias, pirmučiausias dalykas e, politiniuose debatuose. Ir būtent to siekdami akcentuojame, kad sistema turi išlikti lanksti, kad ji turi gebėti pasiūlyti novatoriškus sprendimus e, pacientams, kad ji taptų prieinami kiek įmanoma greičiau, nes tai susijęs su paciento sveikatos užtikrinimu. Galimybė panaudoti novatoriškos produktus, kai tik tai jie tampa prieinami. O Europoje novatoriški gaminiai atsiranda tris metus anksčiau nei Amerikos rinkose. Tai naudinga pacientams ir to mes negalime ignoruoti. Būtent todėl Ponas Pahnio užda, uždavė klausimą, kai jis uždavė klausimą, kodėl aš nereikalausiu. E, kad būtų įgyjamas leidimas prieš tekimą į rinką, aš atsakau, aš manau, kad to nereikia. Mums nereikia įvesti e, tiekimo į rinką leidimų procedūros. Europoje mes dėgiame sistemą, kad ji būtų veiksmingesnė. Ir mes užtikriname visų procese dalyvaujančių leidimą teikiančių institucijų kompetencijas. Ir būtent tokį kompleksinį pasiūlymą teiksime parlamentui ir tarybai po vasaros atostogų. Ir, ponė Tarabela, tokia tokio rezultato reikėtų tikėtis ir tokia yra mano pozicija šiuo klausimu. Mes šią temą svarstėme uh, Mes aiškinamės, kas nuveikta po šių implantų skandalo ir konkretų pasiūlymą pateiksime po keleto mėnesių, rugsėjo mėnesį. Kai kalbame apie leidimų procedūros numatymą, mums aktualu išlaikyti lankstumą, kuris egzistuoja Europoje Užtikrinkime, kad visi dalyvaujantis procese žinotų, ką daro, kad jie būtų kompetitingi. Užtikrinkime, kad valstybių narių kompetitingos institucijos labiau domėtųsi, kas vyksta jų valstybėse. Taip pat reikalinga Europos ekspertų grupė, kuri užtikrintų nuoseklumą visoje Europoje, nuoseklų uh, leidimų davimo procesą Europoje. Implantų skandalo atvejis yra sukčiavimo atvejis. Tai nėra tinkamos procedūros užtikrinimo atvejais. Taip gali vykti įdėgus nesvarbu, kokio veiksmingumo procedūra. Šis implantų skandalas atskleidžia, kokių silpnųjų vietų egzistuoja ne pačiame teisės akte, bet jo įgyvendinimo tvarkoje. Mes sutieksime sustiprinti ir teisės aktą. Taip pat, kad yra silpnųjų vietų užtikrinant rinkų kontrolę, taip pat suteikiant leidimus tiekti produktus į rinką. Kaip kai kas iš jūsų akcentavote, e, valstybių narių rinką prižiūrinčios institucijos tiesiog atsipalaiduoja ir nesidomi, kokia medicinė įranga E, yra prieinama konkrečioje šalyje, kuo leidžiama pretkiauti. Iš tikrųjų sunku patikėti. Aš esu apskaitininkas iš profesijos. Mane stulbina tai, kad visi auditai, kuriuos atliko informuojančios e, agentūros susijusiuose įmonėse, apie visą tai, visą tai buvo atlikta dvie, liekus dviems mėnesiams iki termino suėjimo ir jie teigia, kad taip e, ir turėjo būti, tačiau taip nėra, aš parašiau laiškus ministrams. Auditas gali būti atliekamas apie tai iš anksto nepranešus. Ir jūs turite pasirūpinti, kad būtent tokia sistema egzistuoti uh, E, tiekimo į rinką e, kontrolės sistemoje. Ir mes inicijuosime teisės, e, teisėkuros procesus, kurie tai užtikrins. Mes siekime skaidrumo. Skaidrumo ne tik informacijos teikime. Skaidrumas bus būtinas visų, kurie dalyvauja procese atžvilgių. Taip pat užtikrinsime budrumą ir tie de, nelaimingi atsitikimai susiję su medicininė įranga, netinkama medicininė įranga, turi, apie jas turi būti tinkamai pranešta, kad mes galėtume imtis e, susijusių veiksmų. Medicininės įrangos atsiekamumas. Šiuo klausimu taip pat teiksime pasiūlymą, tai buvo paminėta dar kartą šiandien. Tai kita aktuali tema visų, visos medicininės įrangos, ypač susijusios su tam tikra rizika atsiekamumas, bus dar vienas mūsų pasiūlymo elementas. Mes toliau dirbame šią temą ir rugsėjo mėnesį pateiksime išsamų pasiūlymą, kuris tikrai labai ženkliai e, patobulins situaciją, užtikrins didesnį saugumą, tuo pat metu nepersistengiant Mm. atsižvelgiant į, į, į iškilusių skandalą, mes ieškome būdų parodyti, kad mes imamės konkrečių veiksmų, uh, šio skandalo atvejis susijęs su prasta rinka, rinkas kontroliuojančių institucijų veikla, su netinkamu jų darbu. Tą klausimą turime išspręsti ir užtikrinti, kad rinkų kontrolės procedūra būtų gyvybinga. Grazie, komisario. Komu... Ačiū komisijos nariui. Norim pranešti, kad gavome rezoliucijos projekto. Diskusijos baigiamos. Balsuosime rytoj 12 val. Kitas